Uh, good afternoon, colleagues. We will start our meeting. Sveiki, kolegos, pradėsime posėdį. Džiaugiuosi matydama jūs vėl po vasaros pertraukos. Manau, kad jūs vis tiek gerai pailsėjote. Ir mūsų naujasis politinis sezonas prasidės sėkmingai. Aš visiems mums linkiu sėkmės. Dabar pirmiausia turime patvirtinti savo darbo tvarkę. Jeigu neturite pasiūlinti pakeitimų, tai darbo tvarkę tvirtiname. Antras punktas Protokolo tvirtinimas. Birželio 20 dienos posėdžio protokolas. Jeigu pastabų nėra, tai protokolą tvirtiname. Toliau kitas punktas - pirmininkės pranešimai. Šių metų Liepos 12 dienos koordinatorių rekomendacijos. Liepos 12 dieną FEM koordinatoriai nusprendė, kad 2018 tarptautinės moterų dienos tema bus moterų galimybė naudoti žiniasklaidą, informacijų ir komunikacijų technologijomis ir šių technologijų poveikis, poveikis moterų įgalinimui. Taip pat nusprendėme skirti nuomonės um, rinkimą dėl uh, pagrindinių teisių hartijos uh, įgyvendinimo Alde frakcijai. Toliau um, jungtinių tautų moterų statuso komisijos klausimais rekomendacijas renks Aldė ir GUE NGL bus bendra pranešiai. Ir toliau nuspręsta pavesti poniai Koslos Karajevič ir poniai Kuracija Bilt dalyvauti klausimuose, kuriuos rengia UNDP Ukrainos parlamente. Toliau e, seminaras kurio tema moterų dalyvavimas darbo rinkoje. Šį E, seminarą rengia C teminis skyrius ir šiame seminare norėčiau pasveikinti pirmiausia ponę Moniką Ladmanovą iš komisijos narės Jūrovos e, kabineto ir ji pristatys komisijos pasiūlymą dėl pristatys komisijos pasiūlymą e, dėl profesinio ir asmeninio e, gyvenimo derinimo. Su šia direktyva pradeda dirbti mūsų e, komitetas. Taip pat sveikinu akademinio pasaulio atstovus, profesorė Suzanė Būry ir daktaras Timo Antila. Jie kalbės apie skirtingus asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo būdus laiko režimą ir taip pat norėčiau pasveikinti ponę Konstantiną Davakį kuri taip pat dalyvaus mūsų diskusijose. O dabar pirmiausia suteikiu žodį poniai Monikai Ladmanovai. Ji yra iš komisijos narės Vėros Jūrovos kabineto. Prašom žodis Jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, ponios ir poniai, ačiū už tai, kad pakvietėte. Man didelė garbė šiandien čia dalyvauti kaip pirmininkė. Uh, pasakė, aš atvykau čia tam, kad patvirtinčiau komisijos įsipareigojimą skatinti didesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Esu tikra, kad visi žinote, kokia yra dabartinė padėtis. Šiandien vis dar lygybės nėra. Žinome, kad moterų nepakanka. Jos nepakankamai atstovaujamos um, darbo rinkoje. 65 procentai, lyginant su 75 procentai vyrų. Toks kiek yra užimtumo vidurkiai. Ir tai yra ne vien e, neligybės klausimas, bet taip pat ir visuomeninių išteklių švaistimo klausimas. Mes žinome, kad e, labai daug moterų e, baigia baigę universitetus, jų yra daugiau nei vyrų. Ir kaip ponė Jūrova sakė ES geriausiai išsilavinusios namų šeimininkės. Štai kokia yra situacija. Ir tai yra tikrai nesėkmė, kalbant apie visą rinką. Ir tikrai tai visiškai nepagrista, kalbant apie dabartinį visuomeninį kontekstą. Žinome, kad visuomenės mažėja ir senėja. Nuo 2008 moterų užimtumo lygis padidėjo tik labai nežymiai. Ir ekonominiai nuostoliai mūsų negebėjimo įtraukti daugiau moterų į darbo rinką yra didžiuliai. Pakartosiu skaičius, žinau, kad e, jums jie yra pažįstami, 370 e, milijardų eurų per metus ES. Tai yra 2,8 e, procentai ES BVP. Ir kalbame ne vien apie atskirų asmenų gerovę, bet ir nuostolius visuomeniniam biudžetui ir viešosiams lėšoms. Taigi mes tikrai negalime sauliaisti tokios padėties toliau. Mes taip pat žinome, žinome, kad gyvename visiškai pasikeitusiais laikais, naujame kontekste, e, naujų darbo metodų e, kontekste žinome, kad skaitmeninė revoliucija leidžia susidaryti naujiems darbo modeliams ir leidžia galimybės persvarstyti naujus darbo santykius, darbą namuose, pavyzdžiui. Taigi, tam, kad e, būtų galima prisitaikyti prie tų pokyčių, komisija nusprendė pateikti naują, modernę politiką, kuri padėtų suderinti dirbančių um, tėvų ar slaugytojų asmeninį ir profesinį gyvenimą. Mes taip pat norime pasiūsti teigiamą signalą šeimoms. Tai yra svarbu, turint omeny demografinius pokyčius. Taigi naujoji politika turėtų paskatinti modernius um, atostogų e, režimus. E, taip pat turėtų padėti spręsti tos sunkumus, su kuriais susiduria šeimos nariai norintys dalyvauti darbo rinkoje. Eurofond atliko tyrimą ir atliko prognozę, kaip moterų įsitraukimas į darbo rinką pasikeistų, esant tam tikroms intervencijoms arba jeigu jų nebūtų. Ir tas tyrimas parodė, kad jeigu bus imtasi sisteminių veiksmų, siekiant paremti moteris darbo rinkoje, tai tikrai lemtų reikšmingą poskitį ir ne vien ekonominėje situacijoje, bet ir socialinėme kontekste todėl kad tie asmenys, kurie dalyvauja darbo rinkoje, paprastai e, jų suvokimas gyvenimo kokybės e, yra geresnis. Ar jie taip mano, kad gyvenimo kokybė yra geresnė? E, tie asmenys palankiau žiūri ir geriau vertina savo gyvenimo kokybę. Taigi išvados tyrimo rodo, kad jeigu politikos kryptis būtų įgyventita, būtų galvojama apie iniciatyvas taip pat ir darbdaviams, kad būtų mm, taip pat e, kuriamos vaikų priežiūros sąlygos, lankstaus darbo laiko galimybė. Mm, tai iš tikrųjų mm, panaik, padėtų panaikinti daugelį kliučių norintiems dirbti. Atsižvelgdama į šį tyrimą, komisija mm, nusprendė pateikti dvi neteisėkuros iniciatyvas ir vieną teisėkuros pasiūlymą. Ir tie pasiūlymai tarpusavėje susiję ir svarbus tas būtent derinys jų iniciatyvų tam, kad e, būtų pasiekti tinkami pokyčiai. E, kaip jau sakiau, siekiama paskatinti mm, naujo modernaus e, modelio sukūrimą tam, kad būtų užtikrinta geresnė prieiga priežiūros e, paslaugų ir taip pat, kad antrasis darbą e, dirbantis žmogus šeimoje geriau ir lengviau galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Ir mes tikime, kad e, naujoji mūsų pasiūlyta politika padės paremti valstybės narės, joms įgyvendinant savo šeimos politiką, vėlgi atsižvelgiant į socialinį ir demografinį kontekstą. Mes žinome, kad Europinė sistema e, sukurta mm, ne taip, e, kad e, būtų užtikrinta lyčių lygybė. Taigi mūsų politika numato didesnį lankstumą ir didesnį lyčių lygybės užtikrinimą, taip pat e, didesnį atsakomybės pasidalymą tarp tėvų ir tų, kas prižiūri, pavyzdžiui, šeimos narius. Ir yra faktų rodančių, kad jeigu tėvas, pavyzdžiui, daugiau savaičių praleidžia rūpindamasis vaikais, tai reiškia, kad e, jis išugdo geresnį tarpusavio ryšį su vaiku. Ir tai taip pat e, reiškia, kad tėvas tampa ne vien tik tai kažkokiu e, antriniu e, nariu šio požiūriu, bet tai yra e, vyras, kuris imasi atsakomybės šeimoje namuose. Taigi tai taip pat e, svarbus aspektas, kalbant apie demografinius pokyčius. Ir dar vienas svarbus aspektas - būtent siekis pakeisti dabartinę tėvų atostogų direktyvą, e, išlaikyti ten numatytas teisės, bet sustiprinti ir vyrų, ir moterų atitinkamas teisės. Ir mes numatome naujasias teisės. Pirmiausia, tėvai naujagimių turi e, teisę į tėvystės atostogas ir antra atostogas gali paimti paimti tie, kas rūpinasi priklausomų šeimos narių. Teikiame ir teisėkuros pasiūlymą, ir taip pat, kaip sakiau, mes pristatėme dešimt neteisėkuros veiksmų, kuriais skatinama mm, geriau įgyvendinti e, tas numatomas nuostatas, taip pat išvengti diskriminacijos, užtikrinti tinkamas, tinkamą priežiūros e, galimybės ir numatyti atitinkamas iniciatyvas. Ir kalbant apie tos neteisėkuros e, veiksmus, e, vienas iš svarbių aspektų bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Taip pat e, skatinti jas numatyti tinkamas galimybės darbuotojams, taip pat numatyti lankstų darbo grafiką arba vaikų priežiūros galimybės. Ir mes skatiname keistis e, gerąją patirtimį, galbūt netgi įsteigti gerosios patirties dalymosi formą. Mes e, taip pat ketiname stebėti poreikį ir e, tą stebėseną remdamėsi mes galėsime perprogramuoti dabartinį finansavimą numatytą, ypač Kalbant apie atitinkamą infrastruktūrą, mes taip pat galvojame perskirstyti dabartinį finansavimą, e, įskaitant e, vadinamojo Junkerio paketo finansavimą tam, kad būtų finansuojamas socialinės investicijos. Ir galiausiai mes taip pat ketiname skirti daug dėmesio e, mokesčių politikai ir mokesčių politika galvojame, kad turi būti pakeista taip, kad. Mm, Tuo galėtų pasinaudoti ne tik vienas dirbantis asmo šeimoje. Taigi kalbame apie visą paketą ir aš manau, kad e, tas visas paketas, ta modernioji politika padės užtikrinti tokį gyvenimą Europoje, e, koks turi būti 21-ame amžiuje. Mes žinome, kad reikia dviejų tam, kad šoktų tango, moteris ir vyras. Taigi, reikia bendrų e, pastabų, pastangų. Ir aš norėčiau pateikti vieną pavyzdį, kuris rodo, kad e, tėvai turi įsitraukti e, labiau. Ir aš mačiau čia. Pirmininkė pažįsta vieną iš Lietuvos krepšinio komandos trenerių. Jo interviu jo buvo paklausta, kodėl jis išleido vieną žaidėją tėvystės atostogų. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip, kaip, kaip, kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar e, normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, wow, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime. Pusfinalis. O kam jisai yra svarbus? Kuriai? Tu matė, kiek žiūrovų. Svarbu? Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei, eur, nei titulai, nei, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. The quality, it was just a YouTube video. E, atsiprašau, gal kokybė ir nelabai gera, tai YouTube e, klipas, kurį galite susirasti. Aš manau, kad e, ar tikiuosi, e, kad daugiau bus tokių vyrų aplink mus ir ačiū visiems uždėmesi. Ačiū labai už Jūsų pristatymą. E, mūsų komitetas iš tikrųjų daug labai dirbo ir bendradarbiavo su komisarė Jūrova ir su jūsų direktoratu. Ir labai džiaugiamės pateiktų bendrų paketų tiek teisikūrinių, tiek neteisikūrinių ir dirbsim ir įsijungsim ir dirbsim kartu. Ir aš iš tikrųjų dar labai džiaugiuosi, man buvo didelė staigmena, kai jūs parinkote tą pavyzdį iš Lietuvos, mūsų labai gerai žinoma vieno žyminiausių krepšininkų pasaulyje, kuris dabar treniruoja e, labai žymę Lietuvo žalgirio komandą, kuris taip, taip gražiai, profesionaliai, žmogiškai paaiškino, kad nieko nėra svarbiau, E, vaiko gimimą, e, už vaiko gimimą, kada ir tėtis gali dalyvauti tam procese ir padėti, ir auginti, ir, ir, ir, ir būti kartu. E, iš, iš tikrųjų, tai yra, tai yra puiku, tai yra nuostabu. Ačiū labai už tokius gerus parimtus pavyzdžius, kurie tikrai moko ir auklėje. Nes šitas krepšininkas Šarūnas Jasikevičius turi labai didelį autoritetą mano gimtoje Lietuvoje. Vadinasi, tai bus geras pavyzdys visiems, kaip svarbu suderinti ir darbą, ir šeimą. Ačiū. Uh, and now I would like to give the floor to Professor Susan Buri. Dabar žodis profesoriai Susan Buri iš Utrechto, teisės universiteto, iš Utrechto universiteto teisės fakulteto. Ačiū. Noriu padėkoti už šį kvietimą ir už, tokį, už tokią įkvepiančią įžangą. Turiu keletą skaidrių ir kai prašysiu parodyti kitą skaidrę, e, tikiuosi, kad ji ir pasirodys ekrane. Esu čia pakviesta kaip mm, nepriklausoma ekspertė, aš nestovauju kitų asmenų. Kaip matote, aš, aš taip pat esu e, lyčių klausimų koordinatorė ir dirbu Europos komisijos lyčių klausimų tinkle, e, sprendžiant diskriminavimo klausimus. Ir norėčiau visų pirma tikėjausi, kad man pavyks tas skaidrės rodyti. Taigi, e, norėčiau aptarti ES teisės aktus apie asmeninio ir profesinio šeimos derinimo klausimus ir komisijos pasiūlymą dėl e, asmeninio e, profesinio e, gyvenimo derinimo direktyvos bei taip pat aptarti galio, egzistuojančius es teisės aktus e, to pasiūlymo kontekste bei pateikti pavyzdį, papasakoti apie tai, kas vyksta Olandijoje ir ką šis pasiūlymas reikštų ir atneštų Niderlandams ir ar mes esame pažengę toliau šiuo klausimu ir galiausiai e, pasidalinsiu išvadomis. Kaip jau pastebėta, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas apima daug daugiau nei, nei priežiūros atostogas, tai apima ir vaikų priežiūros institucijas bei mm, mokestinės paskatas. Ir todėl džiaugiuosi, kad pristatomas priemonių rinkinys yra platesnis. Bet dėmesį dabar sute, suteik, sutelksiu į ES teisės aktus aspektus mm, profesinio ir asmenio gyvenimo derinimo klausimų. Visų pirma, peržiūrėta direktyva dėl moterų ir vyrų lygybės užimtumo srityje. Čia numatytas e, draudimas tiesiog diskriminuoti lyties pagrindų. Europos e, e, teisingumo teismas yra tą direktyvą aiškinęs, nagrinėdamas daugybę bylų pavyzdžiui, fiksuoto laikino, e, laikinos darbo sutarties net naujinimas, jei sutartis laikinai nutraukta dėl neštumo tokie atvejai, taip elgtis draudžiama. Teismas yra prieimęs tokį sprendimą. Netiesioginio diskriminavimo lyties pagrindų draudimas, kitas svarbus aspektas, tai susijęs su e, e, darbu ne visą dieną bei e, vaiko priežiūros atostogomis. Šiuo atveju svarbus sprendimas priimtas Bilka byloje. Be to galioja nuostatos dėl sugrįžimo iš priežiūros atostogų turi teisę grįžti į savo darbo vietą ir tikėtis e, profesinių santykių e, progreso dėl, prie, dėl priežiūros atostogų, motinystės ir neštumo atostogų, numatyta teisė į bent 14 savaičių apmokamas atostogas, taip pat draudžiama moteris atleisti tokių, e, tokių atostogų atveju. E, tas draudimas galioja nuo neštumo pradžios iki pat neštumo atostogų pabaigos, neštumo ir motinsis atostogų pabaigos. Ir teismas, š, teisingumo teismas šias nuostatas aiškina labai griežtai. Be to e, egzistuoja vaiko priežiūros atostogų direktyva, pagal ją numatoma bent keturių mėnesių teisė į vaiko priežiūros atostogas, e, to, tos teisės neperkeliamos ir tas, tas atostogas galima pasimti, iki kol vaikui sueis aštuoni metai. Atostogos, e, e, vaiko priežiūros atostogos e, numatytos ir įsivaikinus. Toliau. Direktyva dėl savarankiškai dirbančių asmenų numatyta teisė į motinystės atostogas ir tokiems darbuotojams. Taip pat konstatuojama, kad E, mm, neštumo atostogų metu motinos turi gauti bent 14 savaičių užmokesti, darbo užmokesti. Norėčiau pakalbėti ir apie e, darbo, direktyvą dėl dalinio darbo, e, darbo ne visų etatų ir pasakyti, kad tai, jos nuostatos yra silpnos. Kalbame apie Europos, čia apie Europos Sąjungos teisės aktus Ir e, svarstame, ką komisija dabar pasiūlys, pateikdama savo veiksmų e, planą. Visų pirma, yra nemažai paskatų vyrams pasiimti jom, jiems priklausančias atostogas. Ne tik vaiko priežiūros atostogas, bet taip pat ir e, priežiūros atostogas rūpintis sergančiais arba priklausomais nuo jų e, giminaičiais atsiranda dviejų rūšių naujos atostogos. E, tėvystės atostogos tevams, e, kai gimsta vaikas dešimties dienų, neatšvelgiant į tai, ar į, į santokinius santykius, toliau e, slaugytojo atostogų teisė tiems darbuotojams, kurie rūpinasi arba prižiūri sunkiai sergantį ar priklausomą giminaitį. E, šios e, slaugytojo atostogos yra penkios dienos per metus. Nau, nau, naujos dviejų rušių naujos atostogos numatytos šiuose pasiūlymuose. Numatyta nemažai pokyčių dėl vaiko priežiūros atostogų. Visų pirma, tai tampa e, individualia teisė neperdodama, neperkeliama ir tos, ta teisė yra keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas kaip jau sakiau, pasikeitė tas aspektas, kad jos yra neperkeliamos. Taip pat šios atostogas galima pasimti iki kol vaikui sueis 12 metų. Šiek tiek daug, daugiau nei dabar numatyta valstybėse narėse. O dabar galiuojantį 2010-18 direktyva bus atšaukta. Dar vienas svarbus dalykas numatyta e, teisė į papildomą išmoką. E, kaip ir tuo atveju, kai turi biuletenį. E, tokia išmoka numatyta vaiko priežiūro atostogų atveju, slaugytojo atostogų atveju ir e, tėvystės atostogų atveju. Be to, labai sustiprinamos teisės ir pritaikius lankstaus darbo sistemą darbuotojams, kurių e, vaikai, vaikams nesuoja 12 metų, bei slaugytojams. Šie lankstaus darbo potvarkiai, ką tai apima, galimybę dirbti, pavyzdžiui, namuose, taip pat e, e, lanksti darbo diena arba galimybė dirbti trumpesnę darbo dieną. Teisė į lankščią, į, į lankščią darbo dieną e, to, tokios galimybės galima paprašyti tik tai tuo atveju, jei e, slaugai ką nors. Darbdaviai privalės e, tokį prašymą išnagrinėti ir į jį atsakyti ir turės pateikti pateisinimą tuo atveju, jeigu bus atmestas jis. E, tokio, tokios galimybės, tokių atostogų e, trukmė ribota, jei, e, jei darbuotojas nusprendžia, kad jis nori grįžti prie pradinio, prie pradinio režimo darbinio, jis turi teisę to prašyti. Kiti klausimai ar jei pasikeičia, kas nutinka, jei pasikeičia aplinkybės, jeigu, pavyzdžiui, darbuotojui nebereikia e, tokio sutrumpintos darbo dienos, bet darbdavys privalo į tokį prašymą atsižvelgti ir jį sureaguoti. Ir darbuotojas turi teisę sugrįžti į tokį patį m, mm, postą. E, ir tikėtis e, karjeros. Taip pat draudžiama diskriminuoti, taikyti diskriminaciją darbuotojų, jeigu jis paprašė e, atos, to, tokių, tokių priežiūros atostogų, jas pasijėmė arba paprašė galimybės e, dirbti lankščią darbo dieną. Taip pat numatoma apsauga nuo atleidimo, dėl atleidimo bei e, taip pat apsauga nuo netinkamo elgesio, jeigu paprašai tokių lankščių darbo sąlygų. Jei darbuotojas atleidžiamas, e, įrodyti, kad yra teisus, įrodinėjimo, kas yra teisus, sistema galioja ir tais atvejais, kuomet nagrinėjami diskriminacijos atvejai. Taigi taip atrodo komisijos pasiūlymas. Norėčiau trumpai jį įvertinti. Visų pirma, manau, kad tai tikrai svarbus žingsnis priekin. Uh, Manau, kad turėtume pasidžiaugti šiuo pasiūlymu, ypač atsižvelgiant į vyrų vaidmenį, kuris stiprinamas ir akcentuojamas. Kalbu apie tėvysės atostogas, slaugytojų atostogos taip pat yra naujovė slaugytojo atostogos numato, numatytos ne visose valstybėse narėse. Kalbu apie galimybę rūpintis sergančiais arba priklausomais giminaičiais, numatytas e, ap, apmokėjimas už tokias atostogas, tai tos teisės yra individualios ir numatyta lankstumo galimybė, lankstus darbo galimybė taip tikintis atsižvelgti į darbuotojų, kurie yra ir slaugytojais poreikius. Uh, Kaip žinote, neštumo ir motinystės atostogų direktyva išlieka nepasikeitusi. E, aptarsiu ir trūkumus. Yra ir trūkumų nagrinėjant šį pasiūlymų rinkinį. Mane nustebino, kad nėra jokių nuorodų į konvenciją dėl kovos su e, visų rūšių diskriminacija prieš moteris. Tinktinių tautų konvencija, ji labai svarbi čia. Nežiūrinti tai, kad ES nėra jos pasirašiusi, bet dauguma valstybių narių privalo gyvendinti jos nuostatas. Jūsų rezoliucijoje 2016 rugsėjo mėnesio jūs, Europos parlamentas, pabrėžėte e, lyčių stereotipų vaidmenį, užtikrinant asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimą. E, egzistuoja prievolė kovoti su lyčių stereotipais šios konvencijos penktajame straipsnėje. E, e, numatytos naujos atostogos yra gana trumpos, ypač slaugytojo atostogas. Jei turi šeimoje sunkiai sergantį žmogų, tikriausiai tau prireiks daugiau nei penkių dienų. Aš jau bent taip manau. Teisė prašyti lankščių darbo sąlygų yra gana silpna. Turi teisę prašyti tokių tokių, tokio lankstaus darbo, bet neturi teisės pratesti darbo valandų, turi teisę tik sumažinti sav, savaitinės darbo valandas. Dar vienas dalykas remiantis teisiniu, čia remiuosiu teisiniu pagrindu. Nėra kalbama apie socialinės išmokas, e, pensijas, e, net tuo atveju, jei darbo jei darbuotojo darbo valandos sumažin, sutrum, sutrumpinamos tik laikinai. Nekalbam apie tai, kas nutiks su, su, tais, su tomis išmokomis. Kaip viskas atrodytų, jeigu tos nuostatos būtų pri, priimtos Olandijoje, pavyzdžiui. E, Tėvystės atostogos e, Olandijoje yra dviejų dienų e, ir Tai taigi šis pasiūlymas tikrai būtų žingsnis priekin. Pas mus nenumatytos apmokamos vaiko priežiūros atostogos, tik tai, tai numatyta tik viešajame sektoriuje, tą galima numatyti e, kolektyvinėse susitarimuose ir paprastai jos nėra, vaiko priežiūros atostogos nėra apmokamos, dabar jos taps apmokamomis. Toliau slaugytojo atostogos Niderlanduose yra, turime daugiau galimybių. Galime 10 dienų per metus pasiimti slaugytojo atostogų ir gauti 70 procentų minimalaus atlyginimo. Čia pas mus niekas nesikeičia pasikeistų. Taip pat nu, pas mus numatyta galimybė pasimti ilgalaikės neapmokamas slaugytojo atostogas. E, šešių savaičių darbo valandų atostogas ir jos yra daug ilgesnės. Kalbant apie Niderlandus, įdomu ir tai, kad e, E, asmenis, kuriais gali rūpintis, apima ne tik giminaičius, šeimos narius, tai yra daug platesnė savoka. Tai asmenis, su kuriais tu esi susijęs socialiniais ryšiais, tai, tai asmuo, kuris gyvena tavo kaiminystėje ir kuriam reikia tavo pagalbos, nu, geras draugas. Toliau e, lanksti darbo diena. Manau, kad Olandijos įstatymai yra daug platesnės apimties turime teisę derinti atitinkamai darbo valandas tam tikrą laikotarpį ir keisti darbo valandų skaičių. Turime teisę koreguoti savo darbo valandas savaitės eigoje, e, jeigu įmonė dirba daugiau nei 10 darbuotojų. Toliau darbo diena darbdavys privalo atsižvelgti į prašymą koreguoti darbo dienos trukmę, nebent to negalima daryti dėl rimtų verslo priežasčių, pavyzdžiui, jeigu tai sukeltų rimtų organizacinių problemų. Dar kalbant apie darbo savaitę, Olandijoje e, darbdavys turi daugiau galimybių e, nesuteikti tokios galimybės interesų balanso vardan. Uh, bet darbdavys taip pat pagal komisijos pasiūlymą privalės labiau atsižvelgti į darbuotojo prašymą. Taigi išvados, sakyčiau, kad nėra nuseklaus požiūrio, galioja įvairiausių direktyvų jau ir šis pasiūlymas dar vienas pasiūlymas, viena direktyva. Ir jeigu bus panaikinta iki šiol galiojusi vaiko priežiūros atostogų direktyva, atsiras daugiau nuoseklumo. Ir reikia nepamiršti ir kitų nuostatų galiojančių kitose direktyvose. E, sistema tampa nuosekli tam tikrų mastų, e, nekalbama, nepalesta neštumo ir motinystės atostogų direktyva, tai ta prasme viskas nuoseklu. E, Manau, kad tai svarbus žingsnis, ypač dėl apmokamo atostogų, slaugytojo atostogų ir lankščių darbo valandų. E, kontekstas buvo pristatytas pradžioje, jau tai labai svarbu, nes slauga yra nepaprastai svarbus dalykas senėjančioje visuomenėje. Tikrai privalėsime užtikrinti galimybę e, ir pasirūpinti žmonėmis, kurie slaugo kitus žmonės. Ir su, tuos, su tais dešimčia veiksmų tikiuosi ir papildysime šias priemonės. Ačiū uždėmesi. Tai buvo paskutinė mano skaidrė. Uh, ačiū labai, ačiū už Jūsų pristatymą ir dabar kreipiuosi į daktarą Timio Antilą, kuris yra socialinių mokslų filosofijos departamento atstovas iš Jyvas Kylė universiteto iš Suomijos. Ačiū pirmininkė. Na ir aš noriu padėkoti už šią ypatingą progą pasisakyti šiame svarbiame seminare ir pristatyti mūsų tyrimų rezultatus. Buvau paprašytas kaip tik ir pristatyti mūsų tyrimo rezultatus, todėl mano pasisakymas bus pakankamai empiriškas. Pakalbėsiu apie tai, kaip darbo laikas susijęs su profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Pakalbėsiu taip pat ir apie ES darbuotojus ir kaip darbas įvairuoja ES šalyse. Ir pasinaudosiu paskutinio tyrimo dėl e, ES darbuotojų sąlygų rezultatais. Pradžioj noriu pabrėžti, kad darbo laikas tapo įvairių diskusijų ir teisės aktų objektų. Mes žinome, kad nemažai yra pokyčių. Mes po e, pramoninės ekonomikos perėmėjome prie visai kitokio darbo e, modelio. Ir darbo laikas kaip tik ir yra to modelio lankstumo pagrindu. Tai yra po pramoninės eros ypatybės, kurios reiškia, kad keičiasi ir teisinis reglamentavimas, taip pat įvairuoja tiek darbo sąlygos, tiek darbo laikas ir keičiasi visiškai darbo santykiai. Norėčiau, kad būtų grįžta prie ankstesnės skaidrės. Dėkui. Darbo laikas bei lankstumas patenka į profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Privalu rasti tą aukso vidurį ieškant to lankstumo. Reikia lankščių darbo santykių, už kurios būtų pirmiausia atsakingi darbdaviai. Žinoma, darbdaviai taip pat turėtų imtis ir ieškoti naujų modelių bei iniciatyvų, siekiant užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Kai kalbame apie darbo valandas ir lankstumą, bei jį analizuojame, tai mes paprastai susitegliame į keletą aspektų arba dimensijų. Ir labai dažnai mes e, susitelkime tik į darbo trukmę. Tačiau mūsų tyrimo požiūris buvo šiek tiek platesnis. Suskirstėme tą lankstumą į laiko lankstumą ir taip vadinamą erdvinį lankstumą. Kokia čia sleipi mintis? Tas laiko bei erdvės lankstumas yra tarsi tam tikri šablonai, kurie įsigalėja kaip atitinkami pavyzdžiai atskiriuose šalyse. Ir taip pat šalyse ir darbdaviai e, taiko nevienodus modelius. Kai kalbame apie tą laiko lankstumą, tai turiu, turime omenyje trukmę, laiką, tai yra įvairūs darbo laiko aspektai, taip pat darbo ritmas, tempas praktiškai reiškia tai įvairūs terminai ir panašaus pobūdžio spaudimai. Ir galiausiai kitas aspektas yra autonomiškumas, kuris yra svarbus pat savaime, bet taip pat ir dėl kitos priežasties. E, jisai gali net ir mm, šiek tiek atsverti E, kitus neigiamus poveikius, kaip pavyzdžiui ilgesnės darbo valandas. Ir galiausiai erdvės aspektai tai yra, žinoma, darbo vieta ir kitos darbo vietos, e, kiti darbo vietos aspektai. Kokie kiti tyrimo rezultatai? Mes apklausėme 67, 37 tūkstančius ES darbuotojų ir kalbėjome apie darbo valandas ir taip pat e, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Uždavėme klausimą, kaip e, jūsų darbo valandos dera su jūsų asmeninio gyvenimo įsipareigojimais. Ir atsakymai dažniausiai buvo neigiami. Čia jūs matote ES valstybių žemėlapį. Ir čia atspindėta proporcija tų, kurie atsa, pasisakė teigiamai į klausimą dėl profesinio asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Taigi žemėlapis yra pakankamai aiškus, apačioje yra procentai, ir tos galbūt nelabai ryškios spalvos. Bet žemėlapį reikėtų aiškinti taip, kad kuo didesnis procentas, tuo e, ryškesnis tas, ta stipresnė pusiausvyrą. Ir antai e, Skandinavijos šalis, Danija, Norvegija, Švedija, beveik pusė respondentų pasisakė, kad darbo valandos dera su asmeniniais įsipareigojimais. Centrinės Europos valstybės, kai kurios kaip Austrija arba Čekija irgi pasisakė gan teigiamai. Įdomu pastebėti, kad yra taip vadinamos liberalios valstybės kaip Junktinė karalystė ir Airija, kurių rezultatai irgi buvo pakankamai aukšti. Tuo tarpu pietų e, Europos valstybės, Portugalija ir Italija, e, jų atsakovų e, nuošimtis buvo tik tai ketvirtadalis. Ketvirtadalis pasisakė teigiamai apie, atsakė teigiamai šį klausimą. Kitas dalykas yra moterų dalyvavimas užimtame. Aš kaip tik ir e, žvelgiu į moterų žimtumo duomenis ES valstybėse. Ir didžiausias užimtum, moterų užimtumo nuošimtis yra Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Suomijoje, Junktinėje karalystėje bei Austrijoje. Jeigu prisimnate tą žemėlapį, tai galite nesunkiai e, suprasti, kokia čia yra koreliacija tarp profesinio asmeninio gyvenimo pusiausvėros bei moterų užimtumo. Prašau, grįžkite prie ankstesnės skaidrės. Ačiū. Tai štai nauja skaidrė, kuri irgi įrodo ankstesnius rezultatus, kaip ir ES žemėlapyje. Čia mes suskirstame es valstybės į penkias, penkis tulpelius - kontinentinės, Junktinė karalystė Airija, rytų, pietų ir Skandinavijos šalis. Daugelį jų e, e, privatosios e, darbo profesinio gyvenimo pusiausvyrą yra nebloga, tuo tarpu kitose valstybėse jinai nėra tokia ryški. Mes naudojamos e, naudojamės konceptualių požiūrių ir skiriame įvairias darbo valandų dimensijas - trukmė, e, tempas, autonomiškumas ir darbo vieta, tos darbo vietos lankstumas, tos skirtingos dimensijos. Ši skaidrė rodo, kaip darbo vietos bei laiko dimensijos skiriasi mūsų šalių grupėse. Pavyzdžiui, žvelgdami į Skandinavijos valstybės, jeigu jos bus mums atskaitos taškas, tai aiškiai matome, kad šiuose valstybėse nesocialinės valandos yra mažiau vidurkio siekiantis rezultatai ir yra pakankamai stiprus autonomiškumas, darbuotojų savarankiškumas ir taip pat e, lankščios darbo vietos e, sąlygos. Ir būtent šiuose šalyse e, profesinio ir privataus gyvenimo pusiausvėra yra geriausia. Mes galime šį modelį palyginti su taip pat ir kitais, kitomis šalių grupėmis, kur darbo valandos skirtingos, mažesnis savarankiškumas, pavyzdžiui, palyginus su pietų valstybėmis, tai tos taip vadinamos nesocialinės valandos yra virš vidurkio ir gerokai mažesnis darbuotojų savarankiškumas. Kita skaidra kaip tik ir apibendrina mūsų tyrimo rezultatus ir įrodo, kaip tie darbo valandų skirtingi aspektai ir dimensijos siejasi tiesiogiai su profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Kaip aiškinti šią skaidrę? Kuo ilgesnė šita e, rožinė eilutė, tuo e, silpnesnė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Tik savarankiškumas, darbuotojų savarankiškumas, autonomija turi pozityvios įtakos šiai pusiausvyrai. Tuo tarpu darbo vietos lankstumas, spaudimas, nesocialinės valandos arba darbo valandos turi tik neigiamo poveikio siekiant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros. Mažiausia įtaka daro darbo vietos lankstumo dimencija. Kuo darbo vieta mobilesnė, tuo mažėja to pusiausvyros nebuvimas. Tai reiškia, kad darbas namuose pagal ankstesnius tyrimus reiškia, kad e, rezultatai skirtingi moteriams ir vyrams. Komet e, Kai moteris dirbdavo namuose, tai jos, žinoma, laiko, savo laiko dalį panaudodavo ir šeimos reikmėms. Taigi, apibendrinant mūsų tyrimo rezultatus, noriu pasakyti, kad darbo laikas turi daug dimensijų. Turėtume visuomet kelti klausimą, kam reikalingas tas lankstumas. Ir šalyse, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra pasireiškia nevienodai. Tam turi įtakos teisės aktai, kolektyvinės sutartis ir taip pat, žinoma, tai įtakoja ir kultūriniai skirtumai, normos, kurios apibrėžia, kas turi teisę į įvairias lankščias teisės nuostatas. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį daktai Konstantinai Davaki, prašom. Labadiena visiems. Man labai malonu dalyvauti. Kalbu paskutinė dėja, Ir kalbu po tikrai labai svarbių pasisakymų, kuriuose buvo jau įvardintos labai svarbios problemos ir kai kas persidengs. E, ir mano skaidrėse, nes aš tikrai negaliu nuspėti, apie ką bus kalbama. Bet aš daugiausiai dėmesio skirsiu ryšiui tarp demografinės politikos, uh, šeimos e, politikos ir e, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros, nes e, toks tyrimas, kurį aš atlikau parlamento moterų teisų komitetui. Ir tikiuosi, kad įvesiu ir naujų dimensijų, ir naujų aspektų savo pasisakymę. Vienos skaidrės įžanginės nėra. Štai jau pasirodė ekranuose, ačiū. Taigi ES demografinės problemos aiškiai aprašytos. Mes išgyvename tris krizės vienu metu - ekonominę, demografinę ir pabėgėlių krizę. Aš e, tyrime kalbėjau apie migracijos klausimus, bet e, jie šiuo metu neaktualūs. Vaisingumą lemia e, asmeninės aplinkybės, bet taip pat ekonominė, socialinė ir užimtumo politika. Jį taip pat įtakoja požiūris reprodukcinių technologijų plėtra ir institucinė institucinis kontekstas. Vaisingumo lygis ES mažėja, bet nėra tiesioginės priežastinio ryšio e, nustatyto tarp e, krizės ligmens ir vaisingumo ligmens. Pavyzdžiui, Europos pietuose, kur taikomos taupimo priemonės, vaisingumo mažėjimo tendencija e, pasikeitė į priešingą pusę. Bet e, kai kuriuose kitose šalise aiškių kažkokių tendencijų vaisingumo pokyčio kol kas nėra. Taigi kol kas sunku mums nustatyti konkrečiai, kokie veiksniai lemia žmonių reprodukcinį elgesį. Gali būti kai kurių šalių atveju Italijos ir Portugalijos, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia. Gali būti vienas iš svarbių veiksnių, kodėl vaisingumo lygis nepasikeitė ar gimstamumo e, lygis nepasikeitė. Bet dirbantys šioje srityje mato aišku ryšį tarp užimtumo ir pirmo gimdymo. Tai yra žmonės priima sprendimus susijusius su mm, tuo turėti vaikų ar ne. E, tie sprendimai susijęs su užimtumu ir tai aišku logiška. Kita vertus, kai kurios ES valstybės narės siekia stiprinti tradicinę šeimos politiką. numatyti labiau įtraukę politiką. Vengrijos pavyzdys. Šeima čia vis dar apibrėžiama kaip heteroseksuali pora, kuri turi vaikų. Svarbu taip pat e, žiūrėti į tai, kaip veikia gimstamumą netradicinių, netradiciškai suvokiamų šeimų įtraukimas į politikos rytis. Ir mes matome, kad tose šalyse, kurios siekia skatinti gimstamumą, ir gyvendina atitinkamą politiką. E, namų ūkiuose darbo atsakomybė, darbo pareigos yra pasiskiršiusios vienodžiau. Kita skaidrė, prašom. Neseniai buvo atliktas tyrimas 24 šalyse mm, ir tas tyrimas parodė, kad kuo progresyvesnis kontekstas lyčių lygybės mm, požiūrių, tuo vienodžiau pasiskirstęs, paskirstomi, pasiskirstas neapmokamas darbas, būtent priežiūra ir namų ruoša. Moterų dalyvavimas rinkoje didėja, nedaug, aišku, kaip ką tik matėme. Ir didesnis gimstamumas visada yra susijęs su tuo, kad yra įgyvendinamos asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvėros politikos. Vaikų priežiūros e, galimybės, lankstus e, darbo laikas, e, kitos įvairios galimybės tėvams visada padaro teigiamą įtaką ir leidžia vienodžiau paskirstyti tėvų pareigas. Toliau moterų žimtumas ir taupimo politika. moterų žimtumo didėjimas. Aš čia darau nuorodą į žalėje knygą 2005 metų, bet apie tai jau buvo kalbėta. Nuo 2007 sumažintas darbo laikas, darbas e, ne visų etatų, mažėjantis e, atlyginimai, tokie rezultatai taupimo politikos kai kuriuose ES šalyse, ypač bendrijos pietuose. Taigi moterų darbo neužtikrintumas, jų padėties neužtikrintumas didėja ir aišku, kad tos aplinkybės susijusios su taupimo politika, jeigu dar tiesiogiai neatsispindi e, gimstamumo e, skaičiuose, tai netrukus atsispindės. Labai svarbu, kad e, padarytas didžiulis poveikis darbinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvirai. Kita skaidrė. Kodėl šeimos ir užimtumo politika kodėl šios politikos kryptis yra susijusios ir kodėl svarbu derinti šias politikos kryptis ir kalbėti apie asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimą. Žinome, kad skirtingose valstybėse narėse yra skirtingos sistemos, apie tai daug yra visko parašyta, nemažai klasifikacijų. Dabar norėčiau daugiausia dėmesio skirti tam, kaip mes suprantame profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Būtent kaip yra paskirstomi prioritetai susijęs su profesinė e, veikla, karjera ir su asmeniniu gyvenimu. Būtent laisvalaikio asmeninė raida ir šeimos e, prievalėmis. Kas svarbu prisiminti? Svarbu prisiminti, kad e, Visi šie dalykai yra e, tarpusavėje susiję. Būtent šių visų dalykų mišinys, derinys ir yra ta pusiausvyra. 2015 metais buvo atliktas tyrimas Fernandės Krehoit, nežinau kaip teisingai ištarti, atsiprašau. Šiame tyrime buvo parengtas profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros um, toks um, indeksas. Ir jame Danija ir Švedija yra sąrašo viršuje, o Slovakija ir Graikija sąrašo apačioje. Buvo išsakyta taip pat ir kritinių pastabų tos pusiausviros atžvilgių. būtent kad tai aktualu galbūt ne visiems socialiniams e, sluoksniams, kad tai aktualiausia kalbant apie tarsi vidutinio visuomenės sluoksnį. Bet jeigu mes norime užtikrinti įtraukti Yra tikrai nemažai duomenų apie pažeidžiamas socialinės grupės. Tiksliau, tų duomenų nepakanka. Nepakanka duomenų apie nepakankamai geras darbo sąlygas, tik mums reikia geresnės informacijos, geresnių duomenų. Aš nekalbėsiu apie atostogas, prieš mane kalbėjusieji e, viską labai aiškiai pasakė. Ką aš noriu pasakyti, tai kad svarbu prisiminti, kad kalbant apie atostogas kaip apie vieną iš pagrindinių mūsų politinių priemonių, turime galvoti apie tai, koks yra mm, apmokėjimo lygis, kokia yra tų e, atostogų trukmė ir kam jos suteikiamos. Todėl, kad e, šiuo požiūriu esame labai didelių skirtumų. Aš nekalbėsiu e, apie neštumo ar motinystės atostogų direktyvą. Kalbant apie slaugytojų atostogas, Klausydama kolegų, kalbėjusių prieš mane, galvau, kad įmamasi e, tikrai labai reikšmingų žingsnių, bet e, aš galvoju ir apie demografinį elementą. Jeigu e, daromas skirtumas tarp slaugytojų ir tėvystės atostogų, aš matau kad šiuo požiūriu demografinis elementas labai svarbus. Matome, kiek dėmesio skiriama tėvystės atostogų direktyvai, matome, kiek ji patobulinta ir tai yra tikrai puiku. Bet kalbant apie slaugytojų atostogas, tikrai šiuo požiūriu padaryta žymiai mažiau, todėl kad nėra e, apibrieštas ryšys e, su Europos ateitimi, su jaunaja karta, e, Ir tikrai apmaudu, aš manau, kad tikrai daugiau turėtų būti padaryta mm, su šiuo klausimu. ES piliečiai yra ne vien tėvai, yra daugybė vienišų žmonių ir jie taip pat turi teisę slaugyti ar rūpintis artimaisiais, e, net jeigu tie artimieji nėra vaikai. Tai aš manau, kad e, reikia iš tikrųjų kalbėti apie ryšį tarp demografinės ir šeimos politikos. Vaikų priežiūros sąlygos. Tikrai e, reikia labai daug kalbėti apie atitinkamas paslaugas ir prieigą prie jų. Uh, Turime kalbėti taip pat apie moterų dalyvavimą darbo rinkoje. apie pasiskirstimą darbų namų ūkiuose. Bet iš tiesų vaikų priežiūros e, sąlygos turi būti užtikrintos. Ir tą labai aiškiai iliustruoja pavyzdžiai iš šiaurės šalių. Kiek tokių paslaugų teikimas padėjo moteriams dalyvauti darbo rinkoje. Ir taip pat matome, kaip ta atvirkštinė padėtis, nepakankamų vaikų priežiūros paslaugų tiekimas sumažino moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Toliau darbo lankstumas. Tai yra e, viena vertus e, tas aspektas, kuris e, suteikia naujų galimybių, bet taip pat daro poveikį asmeniniam gyvenimui. Asmenys, kurie gali tuo lankstumu pasinaudoti, sutaupo laiko, dirba patogiau, yra produktyvesni. Technologijos taip pat e, yra pagalbinis veiksnys, e, bet e, vėlgi kita vertus gali trukdyti gyvenimui kitais požiūriais, kai, pavyzdžiui, jomis naudojamosi nuolat. Taigi ir žmogus turi taip pat pats elgtis disciplinuotai tam, kad įgyvendintų tą darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvėros siekėmybę. Žinome, kad gali būti tokios nestandartinės darbo valandos ir jos mm, gali ypač didelį poveikį padaryti moterų e, darbui. Dėl to, kad, pavyzdžiui, priežiūros paslaugos mm, labai priklausomos nuo, mm, būtent nuo moterų. Ir tas darbo lankstumas e, gali būti ir neigiamas e, kai kuriais požiūriais. Toliau moteris lyderis. Tai taip pat e, dalykas susijęs su geresnė pusiausvyra. Dabartinė ar dominuojanti darbo kultūra tarsi remiasi tokiu heteroseksualiu tradicinės šeimos supratimu. Ir dėl to jauni žmonės gali Mm, atidėti šeimos kūrimą, o vyresni žmonės e, gali mm, norėti kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje. Kultūriniai ir ideologiniai veiksniai taip pat yra svarbus. Ir jiems galbūt šiems veiksniams skiriama nepakankamai veiksnių nepa, jiems buvo skirta nepakankamai dėmesio. Žinome, kad um, jie yra svarbus e, kaip ir demografiniai veiksniai. Darbas, e, jo apmokėjimas dažnai priklauso nuo rasinių, etninių veiksnių. Ir keletas išvadų. Kalbant apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, pirmiausia, siekiama spręsti demografinės problemas. E, gimstamumas yra susijęs su ekonominiais veiksniais ir taip pat su darbo pasidalėjimu šeimoje. Taip pat, e, aišku, tai susiję su ekonominiais veiksniais. Yra iš tikrųjų skirtingos pusiausvyros užtikrinimo politikos. Uh, Ir šis klausimas nusipelno toliau didesnio dėmesio ir mes turime galvoti apie lyčių lygybės aspektą asmenio ir darbo gyvenimo pusiausvyros požiūrio. Pavyzdžiui, naujoji Ispanijos politika šeimos politikos srityje. E, toliau, numatant bet kokias naujas politikos kryptis, būtina užtikrinti, e, būtina atsižvelgti į aplinkybės. Būtina atsižvelgti į įvairių visuomenės sluoksnių ir etninių grupių dalyvavimą. Mm, ir kuriant politikos kryptis, būtina atsižvelgti į visas neligybės formas kalbėti ne vien apie materialinės galimybės, bet ir kitus veiksnius ir kaip jie tarpusavėje susiję. Taip pat e, būtina labiau akcentuoti moterų dalyvavimą. Ir galiausiai asmenio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Pats e, terminas, pačiame terminė pirmas žodis yra profesinis. Bet aš tikiuosi, kad labai greitai labiau akcentuojamas bus antrasis dėmuo šiame terminė, būtent asmeninis gyvenimas. Ačiū. E, thank you very much, Dr. Konstantina Davaki, for your... Ačiū, dr. Davaki, už e, pristatymą. Dabar galimybė nariams pasisakyti. Ačiū. Trumpai noriu pakomentuoti. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams už išsamų klausimo pristatymą. Turėjau pasakyti, kad dar gilinuosi į visus išsakytus pastebėjimus, bet renginys tikrai labai įdomus. Ir būtų gerai, kad ir kolegos iš nacionalinių parlamentų turėtų galimybę e, klausytis tokių e, pranešimų E, kalbėtojų iš akademinio pasaulio. Ir turiu porą pastebėjimų. Pone Davaki. Aš pritariu beveik viskam, ką jūs sakėte. E, noriu pasakyti, kad noriu pakomentuoti jų pas, paskutinę pastabą. Man darbas nėra kažkas, kas yra prieš priešą gyvenimui. Tai yra gyvenimo dalis, nieko negatyvaus čia neižvelgiu. Esu liberalė ir visada kovojau už tai, apie ką kalbėjo ponia Vadmanoma pradžioje. Esu įsitikinusi kaip žmogus, kad aš esu laimingesnė, jei turiu galimybę rinktis ir jei turiu galimybę e, panaudoti visus savo gebėjimus ir talentus. Mm, pinigų uždirbimas, mano nuomonė, nėra negatyvus dalykas ir man patiko jūsų požiūris, kad moteris dalyvaujančius darbo rinkoje e, gyvena pilnavertiškesnį gyvenimą, yra labiau savo gyvenimu patenkintos. Ir visiškai pritariu minčiai, išdėsti tai Junktinių valstybių konstitucijoje. Ten kalbama apie laimės sieki. Mes tokios koncepcijos neturime, bet galbūt galėtume jį sukurti. Iš tikrųjų reikia pokyčių visuomenėje ir tai jūs labai aiškiai parodėte savo e, pasisakymuose šiandien. Galbūt reikėtų pradėti kurti euro, naują europietišką gyvenimo būdą. Ačiū. Thank you, Ms. Linder. Do you want to answer now? Ačiū. Ar norite dabar pakomentuoti? Jei taip, prašau, jei, jei leisite, prašau. Ačiū už komentarą. Noriu kai ką patikslinti visų pirma. Darbas iš tikrųjų gali atnešti labai daug pasitenkinimo. Aš dirbau visą savo gyvenimą, kai baigiau mokslus ir aš žinau, ką reiškia darbas, kuris yra tavo gyvenime pasitenkinimo šaltiniu. Nežinau, aš tą patį sakyčiau, jei turėčiau. Mm, ne darbo, gara, darbo sutartį be garantijų. Ir būtent tai ir iliustruoja jūsų, aktualu vertinant jūsų komentarą. Kai kalbame apie šį asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvę, turime omeny vidutinėje klasę. Kai kalbame apie, turime omeny pačią koncepciją. E, šiuos kritiko, šie kritikos žodžiai buvo išsakyti profesinėje literatūroje. Mes kalbame čia apie tą pusiausvyrą, o ne apie politiką skirtą užtikrinti asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimą. Jei norime iš tikrųjų derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, tai vienas dalykas, vienas aspektas šio klausimo, o politika skirta užtikrinti tą pusiausvyrą, apie ką mes čia ir kalbame po, politinių sprendimų prieimimo lygmenių. Tai jau kitas dalykas. Ir taip, nebejoju, kad jei turėčiau darbo sutartį, dirbčiau pagal darbo sutartį be garantijų, nemanau, kad būčiau labai laiminga tikrai nerimaučiau dėl ateities ir dėl galimybės e, save išlaikyti. Ir tuo atveju mano gyvenime jokios pusiausvėros nebūtų. Bet sutinku su jumis. Jei turi gebėjimų, kuriuos gali panaudoti, jei tavo išsilavinimas tau leidžia būti tokioje, užsitikrinti tokį gyvenimą, kuomet tu gali juo džiaugtis. Taip, tai ir būtų, tai yra tų visų politikos priemonių e, pakidautinas rezultatas. Bet darbo sutartis be garantijų to neužtikrintų. Bet dabar galime. Aš džiaugiuosi ir dabar tikrai galiu kalbėti apie politiką skirtą profesinio ir asmenio gyvenimo derinimui. And, uh, now... Ačiū. Ponas Martan dabar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pakalbė... padėkoti visiems trims kalbėtojams, e, kurių pasisakymai buvo labai įdomus ir vienas kitą papildantis. Turiu vieną pastebėjimą ir paskui užduosiu klausimą, kuris, skirtas, kuris bus skirtas visiems kalbėtėms. Aš esu vyras, jei žmogus, jei turiu galimybę dirbu, dirbu jeigu, jei reikia dirbu vakarais, e, rytais, sekmadieniais, šeštadieniais. Galiu tik apsispręsti, ar, ar pasirinkti. Taigi aš esu vyras, esu čia Bruselėje e, keturias dienas per savaitę, bet aš abejoju, ar mano žmona turi tokias pat galimybės, turėtų tokį, tokią pat lankstumo galimybę. Todėl, e, jeigu norime, kad mūsų pasiūlymai būtų patikimi, e, turime rodyti pavyzdį. Aš esu jaunas tėvas ir e, pasiėmiau, nusprendžiau, kad man reikia pasimti tėvystės atostogas. Bet pamačiau, kad tokios galimybės nėra. Mes esame įstatymus primanti institucija ir aš sakyčiau, kad mes na, atsiprašau už tai, kad taip aš kalbu, bet tarsi atrodo, kad įstatymai skirti išorės pasauliui, o ne mūsų vidiniai struktūrai, institucijai. Būtų gerai, kad ES valstybės narės kažkuriuo momentu apsispręstų, mo, kokį vaidmenį mes norime suteikti moteriai mūsų visuomenėje. Man atrodo, kad yra tam tikros vaidmenystės. Užtenka tos vaidmenystės. Kalbėjome apie vaiko priežiūros atostogas, e, tėvystės motinystės atostogas, apie tai, kad reikia suderinto požiūrio, tačiau nėra politinio požiūrio lyties aspektų. Ar, e, pažiūrėjau, egzistuoja moterų reikalų komitetas, bet kodėl nėra vyrų reikalų komiteto? Kodėl tik moterų? Dėl to, kad mes visą laiką akcentuojame, kokį poziciją norime sutikti moteriai visuomenėje. Bet, bet e, kaip su moteriai? moters poziciją viešoje erdvėje. Ar mes kalbame apie moters vaidmenį darbo e, rinkoje? Jau minėta, atlyginimų skirtumai, sunkumai dernant asmeninį ir profesinį gyvenimą. Jūs sakėte, kad moteris dirba namie, moteris apsisprendžia dirbti namie, nes jai dažnai tenka rūpintis priklausomais gimnačiais, o vyras apsisprendžia e, dirbti namie, jeigu, jeigu jam tai patogiau. Buvo kalbėta ir apie e, vaisingumo situaciją. Taigi, ar ši, sprendžiant visus šios klausimus, moteris yra sprendimo ar problemos dalis. Išklausėme tris mm, pristatymus, tikrai labai įdomus ir labai, sva, labai svarbius ir labai įdomius, bet manau, kad mūsų politikos silpnoji dalis yra tai, kad mes sutelkėme savo politinės diskusijas ties moterų klausimų, moterų teisėmis, moterų situacija darbo rinkoje, moterų e, situacija gyvenime jeigu ir toliau taip viskas bus, po kelių šimtmečių mes vis tiek apie tai kalbėsime. Būtų, džiaugiausi, kad moterų reikalų komitetas išnyktų dėl to, kad nebebūtų būtinybės jam toliau dirbti, kad viskas būtų išspręsta. Ar jūs nemanote, čia jau toj baigsiu, ar jūs nemanote, kad žinoma, kad reikia įstatymų, teisės aktų, reikia duoti postumį teisės aktais, bet Jūs minėjote, jūs komentavote padėtis šalise, Skandinavijos šalise, kurios yra daug labiau pažengusios ir špetinėse šalise, bet ar jūs nemanote, kad įstatymai, teisės aktai, juos turi lydėti reali europinė politika dėl e, kultūros, e, švietimo, mokymo, kad, kad jaunimas suvoktų ž kokia yra mano partnerės, mano žmonos, e, sutoktinės vieta. Geriausi ir geriausi įstatymai visada bus skirti, visada tarsi bus parengti, atrodo, kad visi įstatymai parengti moteriai, vyrui, bet, bet tie įstatymai galioja ir vyrams. Aš to įbaigsiu. Neseniai skaičiau straipsnį, kuriame pasakyta, kad įstatymai svarbus. Tačiau jeigu tų įstatymų nelydė atitinkama švietimo politika, kultūros, mokymų politika, nieko nepasieksime. Ir nežiūrint visų tų gerų ketinimų, jeigu e, mes parlamente rytoj patvirtiname konkretų teisės tekstą, nes čia, čia yra daug veidmainystės. Deja, aš ab, dyšiu abejoti dėl balsavimo rezultatų. Man atrodo, kad netgi tai, apie ką jūs kalbėjote, jūsų mintims daugelis parlamentarų garsiai pritartų, bet balsuojant jie elgtųsi kitaip. Taigi baigime tą veidmainystę, imkimės e, globaliai visų šių klausimų išvietimas turėtų būti toks, kad tais klausimais būtų mokoma dėstoma visose valstybėse narėse. Now... Ačiū, ponui Mehta. Norėčiau dabar kreiptis į kurį nors ekspertą. Gal jūs galėtumėt sureaguoti, atsakyti? Neilgiau nei tris minutės skiriu atsakymui. Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad jūs tikriausiai teisus iškeldamas struktūrinės problemas, su kuriomis susidurime. Mes tarsi žvelgime į kažkurį vieną aspektą iš vieno taško ir tuomet nagrinėjame profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Tai vienas iš šiandien minėtų dalykų ir buvo tas, kad reikia taip pat paramos ir vyrams. Bet to dar negana. Gyvename kultūroje, kuri vadovaujasi vyriškais standartais. Vyriškais turiuomenė kabutėse. Ir tą galime išvelgti visur. Ir tikriausiai jūsų įsakyti nuogastavimai susiję su tais taip vadinamais vyriškais standartais. Pane Davakė irgi išsakė minčių patvirtinančių tokią išvadą. Turime kažkokį požiūrį, tarsi žvelgiam į pasaulį per tam tikrus sakinius, tuo tarpu labai svarbu suvokti, ką kaip politikos, kokios naudos atneša politikos tam tikroms sritims. Sakykime, yra tos atostogos arba apmokamos atostogos arba lankščios darbo valandos. Tai žinoma nepakeis visuomenės. Arba, sakykime, kita problema - seksizmas, kuris taip paplitęs tiek visuomeninėme, tiek ir privačiame gyvenime. Bet yra ir kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, Prancūzijos iniciatyva dėl lytės seksizmo. Tai daugiau ir toliau siekianti iniciatyva, kuri gali ir pakovoti su tam tikromis struktūrinėmis problemomis, kaip mes vertiname, žiūrime, suvokiame žmogų, vyrą arba moterį tai mes turėtume kaip tik ir kovoti su tais mąstymo šablonais ir nusistovėjusiais galios santykiais tarp vyrų ir moterų. Švietimas, žinoma, ir švietimas. Bet to nepakanka. Švietimas, žinoma, jau žingsnelis į priekį. Bet žinome, kad yra tiek daug vyresnio amžiaus žmonių. daktaras Antyla. Galiu pritarti išsakytoms mintims ir paminėtiems aspektams. Jūs minėjote, kad padėtis valstybėse skir... nevienoda, skirtinga. Išryškinote Skandinavijos valstybės. Na, aš pasakyčiau, kad tie nevienodos profesinio ir asmenio gyvenimo pusiausvyros pavyzdžiai šalyse glaudžiai susiję su šalies ekonominė struktūra bei tos ekonomikos pokyčiais. Pavyzdžiui, Skandinavijos darbo jėga yra labai įsilavinusi Skandinavijos šalyse. Ir mes žinome, kad lankščios darbo valandos nevienodai. paveikia skirtingas darbuotojų grupės. Sakykime, tie, kurie užima aukštą postą, tai jie patys turi laisvę apibriežti, kur jie nori dirbti. Tuo tarpu paprastesni darbuotojai negali patys nuspręsti dėl to, ar bus jų darbo diena trumpesnė ir kaip jie tą darbą atliks. Suprantu, kad jūsų pastabos buvo tokios bendresnio pobūdžio. Aš pabrėžčiau, kad mes turėtume šiek tiek atidžiau išnagrinėti skirtingų darbuotojų grupių skirtumus bei pažvelgti, kokiomis sąlygomis jie dirba. Ir kaip tik būtent tokie skirtumai kitasik būna net svarbesni už vyrų ir moterų skirtumus. Ačiū, ponia Davakė. Galiu jum pritarti, kad, kaip aš ir sakiau, kad mums būtina ir reikia laikytis to holistinio požiūrio. Į bet kokią socialinę problemą reikia žvelgti plačiai, nes tos politikos niekomet nėra atskirtos ir jeigu mes išvelgsime ryšius tarp politikų, galime uh, prieiti neblogų išvadų. Tuo tarpu mūsų srityje, kai kalbame apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, kas buvo ir mūsų seminaro tema, yra tam tikros ribos teisėkuros atstovams, ką jie gali padaryti ir kaip toli kištis į tą privatų gyvenimą bandant apibriežti, kokie būtų, sakykime, reprodukciniai asmens pasirinkimai. Bet kai kalbame apie visuomenę, tai turime nepamiršti, kad ne visos Europos valstybių visuomenės turi tas pačias vienodas valstybė, e, vertybės arba elgesio modelius. Turime suprasti tos skirtumus ir teisėkuros atstovai te gali tik reglamentuoti tas sritis, kurios sudarys prielaidas žmonėm geriausiai pasinaudoti švietimo sistemą, siekti savo svajonių, savo tikslų, taigi įgalinti žmonės per teikiamas paslaugas savarankiškai apsispręsti siekiant savo laimės. Bet nors aš ir esu optimistė, nemanau, kad artimiausių metų pasieksime vyrų ir moterų lygybės. Dėl tos priežasties mums ir reikia moterų reikalų komitetų. Labai džiaugčiausi, jeigu situacija pasikeistų bet e, kol kas to nėra. Ačiū. Ir dabar kreipiuosi į ponę Moniką Ladmanovą. Labai trumpai norėčiau sureaguoti išsakytas mintis. Mes jau šimtmečiais turime tos patirties, kad dominavo vyrai. Todėl dab, nuo dabar mes turėtume nuspręsti, kad tai yra tik istorijos etapas ir dabar viskas turėtų būti kitaip, vardan mūsų vyrų ir moterų. Ačiū, ačiū visiems e, seminaro prelegentams, taip pat ir C teminiam departamentui, kuris suorganizavo šį seminarą. Ačiū. Uh, Kolegos, mes po penkių minučių pradėsime balsavimą. Dear colleagues. Kolegos, ar esate pasirengę balsuoti? Nepamirškite balsavimo kortelių. Penktasis darbo tvarkės punktas. Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas pranešėja Rosa Estaras Feragut pradėsime balsuoti. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Noriu e, paklausti, ar galime kartu balsuoti už pakeitimus nuo 24 iki 28. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 79 pakeitimas yra žodinis pakeitimas. Ar yra prieštaravimų? Jeigu ne, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 29 pakeitimas. Netiprašau, 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Šešdešimt šeštas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas. Pirmas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 33 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 34. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 60, 35. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Kartu balsuokime 36, nuo 36 iki 38. Jeigu ne, tuomet atskirai. Už 36. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 37 kas už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 38 kas už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 40 kas. E, dvi dalis. E, pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 42 pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaiko Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 45. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 47. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. 48 dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antra dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečias kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 51 už, prieš susilaiko patvirtinta. 33. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. 54. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. 55. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. 56. Už. Prieš susilaiko patvirtinta. 58. Dvi dalis. Pirma dalis už. Prieš susilaiko patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 59 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 60 už, prieš susilaiko patvirtinta. 62 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 63 kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 67 kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Ar galime kartu balsuoti 68 iki 74? Ne. Tuomet 68 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 71 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 72 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigina. Atmesta. Norite pasitikrinti 71. Tuomet tikriname 71, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 73. Kas už? 73. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 74. Kas už? prieš susilaiko patvirtinta. 75 už, prieš susilaiko patvirtinta. 76 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime 76, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Tas pats visą laiką. 77 už. Prieš. Susilaiko. Kolegos turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 78. Dvi dalis. Pirmoji kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Ir antra dalis kas už. Prieš susilaiko. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Antroji dalis, balsuojame dėl antrosios dalies. Baigėme balsuoti. Atmesta. 80, 80 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 82 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 83 už. Prieš susilaiko patvirtinta. Dabar mm, galbūt galime balsuoti kartu už visus pakeitimus nuo 1 iki 5. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntoji, aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime. Aštuntas pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Dvyliktas yra pateiktas žodinis pakeitimas. Ar būtų pastabų? Kas už? Malin. Atsiprašau, pasisakysiu angliškai. Labai vėlai buvo išsiusti pakeitimai ponios Kostadinkos kūnevos. Ir čia tik e, kalbama apie asmenis e, su negale, ypač moteris ir mergaitės. Prasmė nesikeičia, bet tiesiog geresnė formuluotė, nuseklesnė. Atsiprašau. Balsuojame su žodiniu pakeitimu. Dvyliktas pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Dabar paklausiu, kas už? prieš, susilaiko. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tryliktas pakeitimas ir antras žodinis pakeitimas. Jeigu prieštaravimų nėra, noriu paklausti, kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 15 kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 18 pakeitimas. Kas už? Su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 20. pakeitimas pradedame. Baigime balsuoti. Atmesta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Ačiū ir ačiū pranešėjai. Ačiū. Toliau kitas posėdis rugsėjo 25 dieną. Nepamirškite po pietų rugsėjo 25 dieną, 3 valandą, o dabar 5 valandą prasidės koordinatorių posėdis. Ačiū, gero vakaro visiems.